Much, uh, Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Keliamas klausimas liečia pagrindinės e, žmogaus teisės, tai yra esminės ES vertybės bei vertybės, kuriomis grindžiami bendrijos išorės veiksmai. Aš e, patikinu, kad komisija yra visiškai atsidavusi žmogaus teisų gynimui bei e, griežtai gina mm, Tarptautinės darbo organizacijos konvencijas, ypač tą dėl prievartinio darbo. Taip pat suprantate, koks tai yra jautrus klausimas ir kad tai liečia mūsų santykius su Kinija. Komisija pritarė EP kad laogai sistema visiškai nesuderinama su visuotinai pripažintomis žmogaus teisėmis bei nesuderinama su Kinijos siekiais tapti šio laikinį bei išsivyščiusią visuomenę. Šios sistemos egzistavimas visiškai nesuderinamas su Kinijos pareiškimais bei siekiais ratifikuoti tarptautinę konvenciją dėl politinių ir pilietinių teisių. Ji buvo pasirašyta prieš 12 metų. Iš ties es susidarė su problema, kad laugai mm, pagamintos prekės, ten pagamintos e, mūsų smerkiamomis sąlygomis, gali būti importuotos į ES. Tačiau labai sudėtinga nustatyti, ar ir kokios prekės e, importuojamos iš Kinės į ES buvo pagaminta logai sistemoje. Atsižvelgiant į ankstesnius parlamento pareiškimus bei NVO e, siekius, ES e, nuolat kelia šį klausimą dialogę su Kinija pastaraisiais metais, ypač kai mes e, vykdome kas antrus metus vykstančius susitikimus dėl žmogaus teisių. Es pabrėžė, kad Laogai pažydžia keletą mm, konvencijos dėl pilietinių ir politinių teisių e, straipsnių, ypač aštuntąjį straipsnį, kuris e, draudžia prievartinį ar privalomą darbą ir devintąjį straipsnį, kuris nustato, kad ne vienas negali būti įkalintas be tinkamo teismo. Šiandien ES laikosi e, pozityvaus įtraukimo strategijos santykiuose su Kinijoje, vietoj to, kad uždėtų importo draudimą. Tačiau suvokiame, kad kol kas ši politika nepadarė jokių matomų pokyčių kinų politikoje dėl laogai sistemos. Taip pat turime pripažinti, kad Kinija nėra vienintelė šalis, kur kalinių darbas kelia mums susirūpinimą. Komisija dėl to yra pasirengusi peržiūrėti e, e, kelius, e, kurie leistų taikyti didžiausią ir efektyviausias spaudimą šalims, e, besinaudojančiamis kalinių darbo ir tokiu būdu pažeidžiančiomis tarptautinius susitarimus ir darbo organizacijos konvencijas. Tas bus daroma horizontaliu metodu, bei nebus apsiribota tik Kinija. Sveikiname ir laukiame EP E, nuomonės šiuo klausimu, bei esame pasirengę jūs informuoti apie naujausius įvykius. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė Fiulė. Dabar pasisakys parlamentarai frakcijų vardu. Ponas Galer, pusantros minutės jam, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Nepaprastai gerai, kad šios diskusijos vyksta tą pačią plenarinę savaitę, kai kalbėjome apie Eskinijos viršūnių susitikimą veikimą. Lagai stovyklos turi tiek politinį, tiek žmogaus teisų dimenciją. Aš kalbėsiu apie žmogaus teisę. Lagai e, stovyklose vyksta privartinis darbas pasitelkiant šūkių reformos per darbą. Ten pažeidžiamas pagrindinės žmogaus teisės, gyvenimo sąlygos nepakeliamos bei e, es partneriams Europoje nepriimtinos. Jos kertasi su pagrindinėmis žmogaus teisėmis kuriuo, kurio, kurių laikytis įsipareigoja Kinija vėliausiai prieš 12 metų, kai pasirašė mm, konvenciją dėl politinių ir pilietinių teisių. Laugai nekarta buvo pasmerkta, tačiau turime suvokti, kad laugai e, e, kalėjimai yra prisidengę įmonių vardu ir tokiu būdu mm, bando apeiti draudimus dėl kalinių darbo ir paslėpti savo tikrai darbo pobūdį. E, JAV e, neleidžia importuoti ir tokiuose įmonėse, kabutėse, mm, pagamintoms prekiams. Kol kas mes tokio draudimo neturime, kadangi sunku nustatyti, kur prekės yra pagamintos. Yra žinomi tų kalėjimų per brūšnelį įmonių pavadinimai. Amerikiečiai turi konkrečių priemonių, kaip neįleisti šių prekių į rinką. Lieka klausimas, ar e, būtų galima paviešinti tokių įmonių kalėjimų sąrašus bei keistis patirtimi su JAV, e, susiekiu keisti situaciją. Ir paskutinis klausimas, ar ES pareikalausia iš Kinijos, kad jungtinių tautų specialus įsigaliotinis dėl kovos su kankinimais galėtų aplankyti Kinijos kalėjimus Tibete ir Sičiuane. Ačiū ponui Galer, dabar ponė Kadenbach. Tris minutės. Ačiū ponė pirmininkė, ponė komisarė. Reiktų daryti prielaidą ir pabrėžti, kad e, socialistams ir demokratams rūpė konstruktyvų santykiai su Kinija. Tačiau jūsų atsakymas mane šiek tiek nuvylė, nes nieko konkretaus nebuvo pasakyta. Jūs tiesiog dar kartą pavaizdavote, kokia yra situacija ir pasislėpėte už esamų sunkumų, bet ne, negalima teisintis, e, kai kitos valstybės, kaip pavyzdžiui JAV, rado sprendimų. Teigiamas prekybinis balansas su Kinija, aš linkiu to pasiekti, negali būti pasiteisinimu užmerkti akis prieš siaubingus žmogaus teisų pažeidimus. Manyčiau, kad Kinijai būtų e, naudinga ir reikalinga. Raginu visą Kinijos liaudės respubliką peržiūrėti šią politiką, taip pat galvoti apie tai, kad sukūriamas visiškas socialinis disbalansas šioje šalyse, kai pakrančių miestai e, klesti, o kaimo regionai skursta. Akivaizdu, kad reikia užkirsti kelią logai sistemoje pagamintų prekių importui. E, žinome ar nežinome, egzistuoja daug įvairiausių priemonių, egzistuoja būdų, e, kurie leidžia atkreipti Europos įmonių dėmesį m, mm, į tai, kad šios prekės pagamintos logai stovyklose. Mes žinome, kokie yra tiekėjai. Tikrai nepakanka tuščių pažadų Europos įmonėms ir mums, kad bus laikomas žmogaus teisių, jeigu tie pažadai nebus įgyvendinami. Aš e, norėčiau a, a, apginti ir vartotojų interesus. Jie nori pirkti sąžiningai pagamintas prekes, ne kalinių produktus. Tai ypač skaudi problema yra vaikų prievartinio darbo pagamintos prekes. Aš laukiu labai konkrečių prekių, kaip, e, kaip e, eksporto draudimai, laukiu konkrečių pasiūlymų ir sprendimų. Aišku, mes norime tęsti konstruktyvų dialogą su Kinija. Žinoma, e, regime Kinijos norą vykdyti šį dialogą ir reikia paskatinti Kiniją gelinti žmogaus e, teisų situaciją. Tačiau mm, žmogaus teisės turi būti visur ir visada. Ačiū dabar ponas Giurins. Vieną minutę. Dėkui, ponė pirmininkė. Pagal nevyriausybinio organizacijų duomenis daugiau negu tūkstantis tokių stovyklų yra, kuriuose kalinama labai daug e, žmonių ir šie dalykai taip pat susiję net ir su prekyba nelegalia organais. Kinijoje e, šios darbo, priverstinio darbo stovyklos yra tikra gėda, tačiau tarptautinės organizacijos elgesi kol kas labai nedrasiai. Aišku, mes e, galime vieningai elgtis ir per komercinius, veikdami komercinius Kinijos partneris e, siekti, kad situacija keistusi. Mes esame sukūrę darbo grupių net ir mažiau svarbiems klausimams, tad kodėl negalime to padaryti čia. Ačiū ponui Gerens, dabar minutė ponui Migalski, prašom panie komisarzu! ja też przyłączam się do tych głosów które mówią o tym że pana wystąpienie było lekko rozczarujące. ačiū pone komisare noriu palaikyti tuos kurie sakė kad jūsų kalba buvo šiek tiek nuvilianti. mes turėtumėme suvokti, kad stovyklose yra uždaryti 7 milijonai žmonių, jie persiekiojami dėl savo politinių ar religinių įsipareigojimų, esame politiškai ir morališkai įsipareigoję kovoti su tuo. Susidaro įspūdis, kad e, lagerių sistema primena sovietinį gulagą. Laogai iššifravus reiškia reformą per darbą. Tai primena užrašą virš Aušvico įėjimo. Todėl negalime likti abejingi. Manyčiau, šis klausimas turėtų būti esminis vystant ES ir Kinijos dialogą. Norėčiau paraginti ponę Fiulę šį klausimą kelti kiekvienu mes susitikime su Kinija. Ačiū kolegai Mikalskiui, dabar pusantros minutės kolegai Meržija. Merci, monsieur le président. Nous savons tous et toutes ce qu'il y en est de la situation. Dėkoju, ponė pirmininkė. Visi žinome, kokia yra padėtis dėl žmogaus teisų ir demokratijos Kinijoje. Kalbėjome štai apie Europos kaiminystės ir partnerystės priemonės ir čia bendradarbiavimas ir e, žmogaus teisės yra visą laiką pirmoje vietoje. Kinija, e, aišku, yra didžiulė rinka, tad privalome bendradarbiauti su Kinijos e, institucijomis. Spaudimas ir priespauda šioje šalyje visuomet aktualūs dalykai E, ir negalime pamiršti tų žmonių, kurie įkalinti tose priverstinio darbo stovyklose už tai, kad kovojo žmogaus teisės. Mes e, nuolat girdime, kad komisija yra už žmogaus teisės, tad negalime to e, pamiršti visų kitų dalykų vardant. Tad privalome apie tai kalbėti ir su Kinijos vyriausybė. Diskusijos šiame kontekste yra labai svarbios ir norėčiau uh, kad atsakytumėte į kolegų keliamus klausimus ir nesislėptumėt um, už tų faktų, kad yra panašaus darbo, priversinio darbo stovyklų ir kitose šalyse. Sakote, kad Kinė modernizuojasi, bet nepanašu. Pažiūrėkime, ar, ar jeigu visi galvo, kad daryti tai, ką darome, kiek čia yra minimas, kovoti su terorizmu. Taip, mes mokame ko, bendradarbiauti su. Um, Ameriką, bet net ir kai um, Europos piliečių ger, teisės yra paminamos. Taigi, gerbiamas komisarė, kada ES uždraus prekes importuoti iš laogai stovyklų? Dėkoju, ponė Veržyje. Toliau ponas Fontana, vieną minutę. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiamas komisarė, tai, ką jūs pasakėte, mūsų netenkina. Mes tikėjomės ryštingesnio pasisakymo. Mes negalime toleruoti tokio dalyko, kuomet žmogaus teisės paminamos dėl ekonominių priežasčių. Kitaip Europą atsisakys savo vertybių. Yra milijonai žmonių laugai stovyklose, tai reiškia, kad pažeidžiamos jų teisės mes kalbame apie produktus, kurie patenka į mūsų rinką, tačiau tie produktai sukelia nely, ne, nesažininga konkurencija. Taip pat žinome, kad yra dempingo atvejai ir tai ga, gali dar labiau paskatinti kriziją. Tai, ką padarė e, Kinijos vyriausybė pastaruoju metu, ji nepagerino milijonų žmonių, tame tarpe ir etninių mažumų situacijos ir toliau Kinijoje pažeidžiamos žmogaus teisės. E, ir mes tikimės, kad diplomatijos priemonės padės Europai aiškiai pasisakyti prieš tokias stovyklas. Dėkoju. Toliau kiti kalbėtojai. Ponas Kaspari, pusantros minutės. Pone pirmininkė, visi žinome, kad Laogai yra. Logai stovyklos, stovyklos yra pri, priversinio darbo stovyklos, tačiau daugelis ten pagamintų produktų pakanka į mūsų parduotuves. Ir tai nėra toleruotina. Tose stovyklose dirba ne tik e, nuteisti nusikalteliai, bet ir e, paprasti uždaryti žmonės. Ir gerbiamas komisarė, norėčiau Jums pasakyti, kad nusivyliau jūsų pasisakymu. Vietoj to, kad jūs koncentruotumėtės į šią temą ir siūlytumėte sprendimus, jūs pasakėte, kad komisija tiesiog patikrins, e, kokiuose kitose šalise gaminami, gaminama produkcija atitinkamosios stovyklose. Aš noriu jūsų paprašyti, spręskite šią problemą tik tada, ieškokite kitų problemų. Nereikia išskaidyti šitos temos, reikia kovoti su šia problema. Reikalauju iš komisijos ir tarybos užtikrinti, kad laugai stovyklose pagamintos prekes nepakliūtų į ES rinką. Mes nenorime tokių produktų kaip žinome, pavyzdžiui, JAV rado būdą, kaip galima būtų atsisakyti tokių prekių. Todėl aš norėčiau paraginti komisiją padaryti viską, kad mes savo rinkoje nebeturėtume šitų e, prekių. Aš žinau, kad Kinija, santykiai su Kinija yra svarbus dalykas, tačiau negadinkime jų tokiais dalykais. Dėkoju kolega Kaspari, toliau ponia Maisner vieną minutę. Dėkoju, ponė pirmininkė. Gerbiamas komisijos narė atkreipėte dėmesį į tai, kad žmogaus teisės yra vienas pagrindinių ES saugomų dalykų. Ir mm, Lisabonos sutartį patvirtindami mes taip pat e, tvirtiname ir žmogaus teisų privalomą deklaraciją. Ir jūs visiškai teisingai sakėte, kad visame pasaulyje privalome gerbti žmogaus teisės ir jas sergėti. Aišku, tai yra sudėtinga užduotis, ir, bet jau buvo pasakyta ta mintis, kad e, yra visas sąrašas stovyklų, iš kurių e, iš Kinijos. E, patenka į mūsų rinkas produktai, vadinasi, galima konkrečiai nustatyti jų kilmę ir e, čia, pavyzdžiui, Lauga Research E, fondas e, veikiantis galėtų pagelbėti ir taip pat čia salėje esantis ponas Mülleris yra rašęs laišką komisijos nariui Dehucht e, tam, kad būtų pagaliau ištirta padėtis ir įvertinta, ar drąsesnė už mus JAV nepadarė teisingiau ir uždrausdama šios produktus. Taigi norėčiau, kad komisija vykdytų tos pažadus, kuriuos mums darė. Ačiū kolegė Meissner. Toliau kolega Provera. Viena minutė. Ačiū, aš norėčiau paminėti keletą skaičių. Daugiau kaip tūkstantis laugai stovyklų yra, nuo 40-50 e, milijonų kalinių yra jos laikoma nuo 49 metų yra bent 314 komercinių įmonių siejimų su šiomis stovyklomis. Tai laugai stovyklų sistema yra um, bais, viena iš baisiausių pasaulyje paremta Vokieti, e, Rusijos gulagų sistema. Ir um, Europos Sąjunga, aišku, kad turi sunkumų konkuruodama su mm, prekių importu iš Kinijos. Aišku, kad e, tokie dalykai kaip aplinkosauginiai standartai, pažiūrėjau, ten iš viso neegzistuoja. Taigi, jeigu mes importuojame prekes, kurias pagamino politiniai kaliniai, tai mes tampame e, samokslininkais, bendrininkais tų, kurie juos įkalino. Pirmininkė, mes turime daryti spaudimą, mes turime kritiškai pasisakyti lygiai taip pat, kaip kritiškai pasisakome prieš mažas mažas valstybės. Mes labai atsargus būname, kuomet kalbame apie tokias didelės valstybės kaip Kinija. Ir aš manau, kad e, artėjantis vadovų sutikimas yra puikia proga iškelti šį klausimą. Aš tikiuosi, komisarė, kad tos progos nepraleisti ir parnešti mums geresnių žinių. Provera, Dėkoju kolega Provera, toliau kolega Prėda pusantros minutės. Ačiū pirmininkė žmogaus teisų viso, visuotinės deklaracijos 11 straipsnėje yra pasakyta, kad, teis, kad teisės yra a, visuotinos ir aišku, kad laogai stovyklos visiškai pažeidžia a, šios deklaracijos nuostatas. Kolegos pasakė, kad ES turi padaryti daug daugiau šio klausimu, nes ten a, kaliniai yra a, žeminami, kankinami, a, yra. A, priverš, priverčiami dirbti baisiomis sąlygomis net keurą parą. Žmogaus teisų organizacijos teigia, jog yra ir lytiškai prievartaujami ir mušė, mušami kaliniai, jiems nesuteikiama visiškai jokia medicinė priežiūra, jiems trūksta maisto ir taip toliau. Tokių prekių importas į ES turi būti uždraustas. Aš Aš tik tvirtai tikiu, kad taip turi būti padaryta ir kad komisija e, turi stebėti, kad to draudimo būtų laikomasi, kaip kad jau sakė ir kiti kolegos. Kaip kiti kolegos sakė, aš taip pat manau, kad turime pasinaudoti kiekvieną galimybę, kurią, e, kuri atsiveria ES pareigūnams e, e, įvairiose aukšto lygio susitikimuose su Kinijos pareigūnais, kad būtų pareikalauta, jog ši sistema iš viso būtų panaikinta. Dėkoju toliau kolegė Muskardinė, pusantros minutės. Dėkoju ponė pirmininkė. kieno dievas yra pinigai, tam yra nesvarbu, ar tie pinigai uždirbti krauju ar kaip. O Kinijos vyriausybė pasinaudoja kalinių darbo jėga, jie, ji išnaudoja tos žmonės. Negalima toleruoti tokios situacijos, o tos krūvinos prekes ir toliau yra įvežamos į Europą. Tačiau nemanau, kad, kad ES moralinės vertybės padėtų išspręsti tą problemą, nes ES neturi jokių priemonių, kurios galėtų uždrausti tokių prekių importą. Ir toliau e, yra deramasi su Kinijos liaudės Respublika, nors yra žinoma, kas vyksta Kinijoje ir kur pagamintos tos prekes. Bijau, kad moraliniai klausimai nėra svarbus Europoje. Todėl mūsų parlamentas uh, nori aiškiai pasakyti, kad šį klausimą reikia spręsti žymiai ryštingiau, žymiai ryštingiau reikia kalbėti su Kinija, aiškiai pabrėžti jai tą problemą. Taip pat e, kyla būkštavimų, kad Europos ekonomika negalės atsigauti. Todėl, manau, atsižvelgiant į šį aspektą, taip pat reikia, e, kiek įmanoma greičiau reikalauti, kad būtų žymimas, žymima prekių kilmė. Jeigu nebus uždraustas kalinių darbas ir jeigu ir toliau bus importuojamos tos prekes ES, tai susidarys tokia situacija, kad visos Kinijoje pagamintos prekes bus krūvinos prekes. Dėkoju. Toliau kolega Kelam pusantros minutės. Ačiū pirmininkė komisarė. Man atrodo, turime nepamiršti, kad didelė dalis Kinijos ekonomikos augimo yra nulemta būtent kalinių darbo panaudojimo. Laogai sistema yra viena iš svarbiausių masinio spaudimo priemonių nuo 49 praeitų metų per tą sistemą praėjo apie 50 milijonų kalinių ir dabar tose stovyklose laikoma apie 5 milijonai kalinių, kurie ten laikomi dėl to, kad tarsi kelia pavojų valstybės saugumui. Labai platus um, kalinių vergiško darbo išnaudojimas Kinijos stovyklose yra baisus dalykas ir laugai e, stovyklos um, veikia e, prižiūrimas komercinių įmonių. E, ES ir Kinijos vadovų sutikime, komisarė, aš noriu paklausti, ar jūs esate pasirengę uh, įgyvendinti pirmininko Van Rompojaus abipusiškumo principą santykiuose su šia valstybe. Jūs neatsakėte daugelį iš mūsų klausimų. Ar yra, pavyzdžiui, bendarbiavimas su JAV valdžia, nustatant, kurios prekės yra iš Laogai? Ar jūs pažvelgėte į ankstesnės EP rezoliucijas, kuriuose yra raginama uždrausti laogai pagamintų prekių e, importą į ES, kur yra raginama tolesnį bendradarbiavimą su Kinė e, paremti svarbių jungtinių tautų ir e, tarptautės darbo organizacijos konvencijų ratifikavimu. Taip pat, ar jūs esate pasirengę sustabdyti um, preferencijų sistemos plus taikymą šią valstybę, jeigu nebūtų nebus imtas jokių priemonių. Aš norėčiau, kad iš šios klausimus būtų atsakyta. Ačiū. Ačiū kolegai Kelam. Ir dabar pagal pasisakymą eksprompto procedūrą pirmiausia rodys teikiamas ponui Kastel. Dėkoju, ponė pirmininkė. Įkalinti žmonės į darbo stovyklas vien dėl to, kad jie galvoja kitaip, negu um, to norėtų režimas, yra žmogaus orumo pažeidimas tie priverstinio tie priverstiniai darbai yra lik anachronizmai, kurie 21-ame amžiuje jau net nebeturėtų turėti vietos pasaulyje. Dėl to stebiuosi, kad Europos komisija Kinijos atveju, nepaisant to, kad žino, kokia padėtis, e, nepristatė jokių veiksmingų sprendimų šią problemą įspręsti, nepristatė to, e, kokią tina imtis ateityje santykių su Kinija atžvilgiu. Jeigu yra atskleistų tyrimų ar knygose galima rasti netgi užkoduotų pavadinimų tų konkrečių darbo stovyklų. Kodėl jūs prieš tos pavadinimus užsimerkėte? Ir manau, kad dalinai tuomet tampate kalti e, prieš tuos žmonės, kurie įkalinti darbo stovyklose. Mes tikrai to neturėtumėm skatinti. Turime saugoti žmogaus teisės ES ir turiu pasakyti, kad taip, Europos parlamento narys tiesiog gėdijosi to, ką girdėjau šiandien čia džiaugiuosi tik dėl to, kad visos frakcijos vieningai um, rodo savo pasiryžimą kovoti už žmogaus teisės, tad dėkoju visiems kolegoms už tai. Ačiū kolegai Kastleriui. Toliau kolega Toileris, vieną minutę. Herr Präsident, Herr Kommissar. Pone pirmininkė, pone komisarė, kolegos jau pasakė, kad tai yra svarbus žmogaus teisų pažeidimo klausimas, todėl tų prekių importas į ES turi būti sustabdytas. Aš manau, kad kalbant apie tokias žmogaus orumą pažei, pa, pažeidžiančias e, sąlygas, mes turime. E, Klausti savęs, ar galime toleruoti tokias dempinguojamas kainas. Tačiau taip pat turime suvokti, kad nepriklausomai nuo prekybos klausimų negalima toleruoti tokių darbo sąlygų. Mes kalbame čia ne tik apie prekes, bet apie įkalintų žmonių e, sąlygų pagerinimą. Ir taip pat reikia pabrėžti, kad tie žmonės buvo įkalinti ne pagal teisinės valstybės principus. Ačiū. Dėkoju, kolega Toer. Toliau ponė Lichtenberger vieną minutę. Dėkoju, ponė Pirmininkė, ponė komisarė, jūs sakėte, kad santykiuose su Kinija ši tema yra labai e, kebli. Taip, taip yra. Tačiau man atrodo, kad jeigu du partneriai tarpusavėje bendradarbiauja ekonominių pagrindų, jeigu turi, kuria kažkokias vertybės globaliame pasaulyje, reikia nepamiršti savo vertybių ir jas, apie jas kalbėti ne tik per dėrybas, bet ir daryti atitinkamas išvadas. Nes kitaip e, galima būtų vienam prekybos partneriui prikišti veidmainiavimą. Nes jeigu iš vienos pusės yra kritikų, kritikuojamos sąlygos, kritikuojamos e, prekes, tačiau kita vertus yra įleidžiamos tokios prekes į Europos rinką, tai iškyla ES patikimumo klausimas. Mes turime ne tik kalbėti, bet ir veikti. Ir manau, e, jeigu mes taip elgtumėmės, tai tuomet Kinija mus gerbtų, nes veidmainystė, kai jinai išriškėja per dėrybas, e, ji neatrodo rimtai ir mūsų partneris į mus rimtai nežiūri. Ačiū. Ačiū kolegijai Lichtenberger. Dabar vieną minutę kolegijai Tenako. Ačiū pirminiai. Kinija yra ekonominio kapitalizmo stebuklas, bet taip pat ir vienos e, partijos brutali valstybė. Ir iš tikrųjų perauklėjimas per e, darbo stovyklas, laugai stovyklas yra tokia sistema, kur e, ir falagonk pra, praktikuojantis pra, protestantai, jų, įvair, jų šeimų nariai yra siunčiami ten į tas stovyklas. Iš tikrųjų yra teigiama, kad yra ir organai, organų transplantacijai tie kaliniai naudojami iš jų paimami organai ir taip toliau. Tūkstančiai Kinijos piliečių ten patenka kasmen dėl įvairių nusikaltimų, e, nuo didžiulių rimtų nusikaltimų, kuriuos mes suprantame, iki ekonominio sabotažo, pavyzdžiui, ir iš tikrųjų priverstinės darbo stovyklos, kaip teigiama, e, gal E, gamina kažkokias tai priekes, pavyzdžiui, guminius batus, kurie atkeliauja iki ES rinkų. Bet aš suprantu komisaro sudėtingą pajūtį, nes tikrai labai sunku įrodyti, kad tos prekes tikrai čia atkeliauja. Minutė, Ačiū kolegai Tenok, dabar vieną minutę kolegai Paško. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár. Tábory. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai. Laugai stovyklos buvo įkurtos netrukus po 1948 metais įvykusios revoliucijos Kinijoje ir nuo to laiko apie 50 milijonų žmonių buvo įkalinta tose stovyklose ir tik, lab, ir tik labai nedaug iš jų galėjo grįžti namo. E, remiantis atitinkamo fondo duomenimis yra 1700 tokių stovyklų per visą Kiniją. Ir um, čia žmonės patenka be, vis, be jokio. Um, teismo ar policijos sprendimo. Čia visiškai nepaisoma jų individualumo, um, jie netgi negali susisiekti normaliai su savo šeimomis, yra klausomasi jų pokalbių, tikrinami laiškai. Taigi visa tai labai žiaurios kalėjimo sąlygos, nėra tie, tinkamo aprūpinimo, e, vaistų, tik kelias dienas per metus jie gali išeiti į laisvę, priversti netgi valgyti žolę, nes maistas yra labai prastos kokybės. Todėl mes privalome pasirūpinti tuo, kad, e, kad Europa e, neimportuotų tų žmonių kraujo į e, savo rinką. Kolega Briefin, vieną minutę. Crimes... Jeigu dėl to, ką mastai, tave patupdo į kalėjimą, tai yra šokiruojanti mintis. Aš galiu visiems pasakyti iš savo asmeninės patirties, kadangi uh, Britų valdžia bandė mane tris kartus pasodinti į kalėjimą už tai, ką aš pasakiau. Taigi aš labai užjaučiu kiniečius, ypač iš Tibeto, kai jie yra um, patalpinami į priversnio darbo stovyklas. Ir, uh, Tačiau jeigu mm, galvojame, kad priverstinių darbų pagamintos prekės yra nesažininga konkurencija, tai lygiai taip pat um, mm, t, t, tos prekės, kurias pagamina darbuotojai sudėting, dirbdami labai sunkiamis sąlygomis, tai irgi yra nesažininga konkurencija. Taip, tai, kas vyksta pas mus. Prekyba su Kinė tikrai nėra laisva ir mm, kainuoja milijonus darbo vietų, sugriauna mūsų gamybinę bazę ir mes turime apsisaugoti nuo to tokio, nuo tokio komunistinio teroro ir kapitalistinio e, godumo. Dėkoju. Paskutinis kalbėtojas KCI e, procedūroje kolega Bronks. President. Ačiū pirmininkė. Ar turi būti leidžiama parduoti prekes, kurias pagamino kaliniai um, priverstinių darbų? Viskas priklauso nuo to, ar leisti ar neleisti, nuo to, ko, ko, už kokius nusikaltimus jie dirba tą darbą. Ir čia Kinijoje, aišku, reikia kelti rimtų klausimų, ar jų teisinė sistema yra teisinga, ar tikrai kaliniai laikomi humanitar, humaniškomis sąlygomis ir tikrai laugai stovyklose to nėra. Ar kitiems turi būti leidžiama galima e, pirkti tas prekes. Viskas priklauso nuo to, ar importuojanti valstybė nori lygiai taip pat uždaryti pas save e, fabrikus ir palikti žmonės be darbo savo šalyje. Aš manau, kad čia viska, visą tai galima pasakyti apie prekes iš bet kurios valstybės, kur yra menkie atlyginimai ir sudėtingos darbo sąlygos. Sakoma, kad e, laisva priekyba yra puikus dalykas, tačiau tai nereiškia, kad nu, nuo tos laisvos priekybos kiekviena šalis tampa turtingesnė. Pavyzdžiui, tikrai Britų atveju visų pirma reikia galvoti apie mūsų pačių Britų interesus, o paskui tik tai apie visokias laisvas priekybas. Ačiū ir dabar pabaigoje žodis teikiamas atsakyti klausimus komisijos nariui. Um, Ačiū pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, Kinijos ekonominė raida tikrai neturi precedentų šio laikinėje istorijoje ir mm, jį vaidina vis svarbesnį vaidmenį tarptautinėje arenoje, tačiau dėl to vaidmens, aišku, atitinkamai atkeliauja ir pareigos, tai yra gerbti pagri... žmogaus teisės, darbo e, teisę ir labai svarbu, kad Kinija to laikytųsi, net ir sudėtingų laikotarpių e, Kinija labai svarbi ES partneriai ir todėl dialogo procesas procesas su Kinė yra geriausias būdas žengti į priekį sprendžiančios klausimus, ypač mūsų žmogaus teisų dialogo kontekste ar ES ir Kinijos aukšto lygio ekonomikos ir priekybos dialogo kontekste. Reikia pridurti, kad mes taip pat turime a, tvirtai ginti savo vertybės ir principus, ypač dėl, pavyzdžiui, um, priverstinio darbo laugai stovyklose. Komisija, kaip aš jau sakiau savo įžango žodyje, yra pasirengusi diskutuoti, e, kaip efektyviai užkirsti kelią e, importui prekių iš ten, kur yra naudojamas priverstinis kalinių darbas ir kaip tai būtų galima padaryti dirbant su e, parlamentu. Kolega Karl de Gucht plačiai kalbėjo apie žmogaus teisės Kinijoje praeitą antradienį plenarnėje sesijoje čia parlamente. Ir galiu Jūs patikinti, kad spalio 6 dieną ES susitikime su Kinija bus iškeltos žmogaus teisų uh, e, problemos ir taip pat ES reikalavimas su, už, uh, uždaryti laugai stovyklas. Priešingai nei JAV, ES neturi horizontalių priemonių, kurios galėtų leisti mums uždrausti importuoti priekes, kurios pagamintos naudojant kalinių darbą. Komisija yra pasirengusi išanalizuoti analizuoti JAF įstatymų efektyvumą, užkertant kelią tokiam importui, turint omenyje, jog labai sunku yra nustatyti uh, tokių prekių kilmę. Ir taip pat aš esu pasirengęs informuoti keturis kolegas, kurie yra atsakingi už generalinio direktorato darbą šiais klausimais, kad uh, parlamento nuomonė atėjo laikas sudaryti darbo grupę, kuri dirbtų uh, tarp visų generalinių direktoratų, kad būtų galima iš esmės išanalizuoti šios klausimus. Komisar Dėkoju komisarui Fiulė. Diskusijos šią temą baigtos. Vakarykščio posėdžio protokolas ir visi patvirtinti dokumentai išdalinti visiems kolegoms, ar kas nors turi kokiu nors pastabu dėl protokolo, kadangi ne, tai tuomet protokolas yra tvirtinamas gerbiamos ponios, gerbiami ponai, norėčiau informuoti jūs, kad rugsėjo 20.